ir tai turės dokumentinę vertę. Ačiū, jokių kitų pastabų dėl darbo tvarkos e, nėra. Tada perėsime prie tikrosios darbo atvarkės. Dabar benamių padėtis Europoje atšalus orams ir pirmiausia komisijos vardu, komisijos nariai ponai Barnie žodis. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai. kolegos komisijoje, komisijoje ypač pirmininkas Baroso ir Ponas Andor pritarė jūsų šeikštam susirūpinimui dėl benamių padėties Europoje užėjus šalčiams. Niekas negali likti abejingas tų e, padėčiai, kurie neturi stogo virš galvos ir turi leisti šaltas naktis lauke. Nemažai žmonių mirė, sušalo daugelį įvairiose Europos valstybėse. Ir jūs turite teisę klausti, kokiu priemoniu įmanimasi, kad ši situacija būtų ištaisyta. Mes e, ėmėmės priemonių, kad e, būtų ištaisyta ši padėtis, tai yra pats žiauriausias e, atskirties, žmonių atskirties iš visuomenės atvejais. Pone komisijos narys, sako pirmininkas. Šitas. Ponios ir ponai, gal būtų įmanoma e, visus pokalbius tęsti dvi šalių pagrindų koridoriuje. Ačiū komisijos nariui žodis. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip visi žino, kalbant apie bandymus pagerinti e, benamių padėtį. Tai šioje srityje e, kompetencijos numatytos valstybėms narėms, e, vietos regionų valdžiai, taip pat vyriausybinėms organizacijoms ir jo, jos turi skubiai bandyti imtis priemonių. Vietos, region, vietos regionų valdžia, valdžios įvairiose šalyse imasi pas, e, priemonių bendrai. Taip pat valstybės narės raginamos renkti nacionalinius regioninius vietos planus, skirtus e, spręsti benamių problemas ir imtis reikalingų veiksmų. Iš esmės yra gyvybiškai svarbu, kad valstybės narės dėtų tokias pastangas, jos tai suvokia ir imasi atitinkamų veiksmų. Tai yra labai svarbu. Ir svarbu, kad parlamentas primena apie šią būtinybę, apie šią susiklošiusią ypatingą padėtį. Nors galimybės imti pastangų ES mastu yra ribotos, mes ėmėmės kai kurių priemonių, priminėm valstybėms narėms apie jų vaidmenį, apie jų uh, užduotį šioje srityje, taip pat ir ilgos trukmės laikotarpių. Ir mes bandysime iš, pasirengti E, kitiems tokiems atvejams ateityje ir geriau reaguoti. Ir rengiamas studija e, dėl benamių migracijos Europoje. Ir mes siekiame dirbti su benamiais. E, ir laiko tarp iki 2014 siūloma pasinaudoti Europos vystomuoju fondu ir Europos regionų fondu, tam, kad būtų pasiūlytas būstas pastogė mm, benamiams. Taip pat bandoma ieškoti konkrečių praktinių sprendimų, taip pat e, e, tirti novatoriškų sprendimų galimybę už, pasiūlant būstą. Mano kolega komisijos narys Andoras e, pasiūlė novatorišką pasiūlymą apie tai, ko, kokią prieglapsį būtų galima pasiūlyti traukinių stotise Europoje. Ir taip pat rengiamas veiksmų planas Europos mastu, e, kurio tikslas yra apriepti šį socialinės atskirties reiškinį. Ir e, rengiamas projektas pavadinimu Viltis stotyje ir manoma, kad jis bus plėtojamas. Taigi, e, nors tai yra pozityvus ženklai, reikia spręsti ši, ši, šių žmonių padėtį, tai yra kovoti su, e, su tam tikras stigmas siejama su, su tai žmonėmis. Ir užtikrinti, kad visi susiję E, atsakingos struktūros ir institucijos suvaidintų savo vaidmenį, taip pat ir e, šioje srityje veikiančios organizacijos. Įmonės, vietos ir regionų valdžia, pilietinės visuomenės atstovai gali visi suvaidinti savo vaidmenį, kuriant socialinę Europą ir dalyvaujant šioje kovoje, pademonstruojant solidarumą e, benamių atžvilgių. Komisija savo ruoštų taip pat tengiasi e, veiksmingiausiai suteikti pagalbą ir paramą e, benamiams atsidūrusiems tokia sudėtingoje padėtyje. Ir parlamentas savo, padė, savo nuomonį šio klausimu išdėstė rugsėjo mėnesį priimtoje rezoliucijoje. Ir reaguodama į tai komisija pasiūlė naujų priemonių, kurių dėka pilietinė visuomenė galėtų geriau e, organizuoti savo pastangas šioje srityje, suteikiant pagalbą benamiams ir suteikiant pagalbą ypač e, sudėtingoje padėtėje esantiems žmonėms, tai yra e, nuolatinės gyvenamos vietos neturintiems asmenims. Mes siūlome taikyti supaprastintas taisyklės ir pasinaudoti valstybės pagalbos nuostatomis e, sociali, suteikti didesnę paramą socialiniams tarnybos. Tai tiek e, galėčiau pasakyti komisijos nario Andoro vardu ir noriu padėkoti parlamento nariams už tai, kad atkreipė mūsų visų dėmesį į šią tikrai sudėtingą situaciją. Aniš. Labai ačiū, panio komisijos nari. Prieš pradėdamas keitimąsi nuomonėmis noriu kreipti jūsų dėmesį į tai, kad daugelis kolegų paprašė pasisakyti spontaniškose pasisakymuose. Deja, pagal darbo tvarkos taisyklės e, galima suteikti žodį dabar tik tai e, frakcijų pasisakymams, frakcijų atstovams ir tai bus tik vienas raundas. Dabar EPP frakcijos vardu frakcijos pirmininkas ponas Josefas Daulis. Kalbėtos nesijungia mikrofono. Būkite toks malonus ir įjunkite mikrofoną. Ačiū taip daug geriau. E, daugiau kaip 600 žmonių nuo šalčio e, mirė Europoje, mirė vieniši ir tai reiškia, kad Europa nėra tik ekonominis ar finansinis darinys tai yra ir solidarumo sąjunga. Mes turėtume dabar pademonstruoti šį solidarumą. Matome, kad e, pagal e, e, Europos programas maisto pagalba yra mažiausiai tiekiama, mažiausiais mastais negu anksčiau. Reikia stiprinti šias programas ir reikia siekti, kad jos būtų įgyvendinamos iki 13 metų ir vėliau. Reikia tam teisinio pagrindo. Uh, E, mes žinome, kiek yra e, išeikvojama, išmetama maisto produktų ir tai yra e, baisus skandalas o egzistuoja daug asociacijų, kurios negauna pakankamai maisto produktų, kad galėtų juos išdalyti maisto neturintiems. Mes turime plėtoti solidarumo e, tinklus. Aš buvau nedidelio miestelio meras ir žinau, kad reikia vietoje plėtoti tinklus. Aš sveikinu tuos veiksmus, tinklų plėtojimą per pastarąsias savaitės, kurias matėme. Mes turime reaguoti ir taip pat pratesti e, ES e, maisto pagalbos programą. Reikėtų galvoti apie energetikos bendrą politiką. Dabar matome, kad žmonės, e, kurie neturi išgalių susimokėti už dujas ir elektrą, jiems paprasčiausiai šie energijos šaltiniai yra išjungiami. Mes turime ieškoti pagalbos. Ir galiausiai, brangus Mišelį, mes turime ir toliau gyvendinti savo priemonės pasitelkti civilinės apsaugos pajėgas, reikia pasirenkti ir reikia taip pat suteikti daug didesnės priemonės nevyriausybinėms organizacijams e, ir piliečiams, kurie e, nori padėti, ne tik apsiriboti dėlėmis organizacijomis. Ačiū. Ačiū labai socialistų ir e, demokratų frakcijos vardu, ponė Giljom. Pone pirmininkė, ponė komisarė, meli kolegos, šalčio banga užėjusi Europoje pasiglemžė šimtų benamių gyvybės. Prasidėjo emocingos diskusijos viešoje erdvėje, tačiau žinome, kad e, tokio ap, aplaidumo aukų skaičius auga. Krizė, šaltis ir e, nes, nesaugumas, nesaugos gyvenimo sąlygos žudo žmonės. Ir vis daugiau vyresnio amžiaus, e, labiausiai nukenčia vyresnio amžiaus e, žmonės, moteris, vaikai. E, ekonominė krizė viską dar labiau apsunkina jeigu, esi, e, be, jeigu neturi nuolatinės gyvenamos vietos e, ir gyveni dabar krizės laikais, reiškia, kad mėgi ten, kur pakliūva. Mes turime kolektyviai spręsti pastogės neturinčių asmenų padėtį. Reikia bendro politinio spartaus veiksmingo atsako. Pardonėma. Aš kalbu per greitai, sako kalbėtoja mes turime imtis priemonių ne tik iškilus netidėliotinai situacijai, bet ir sudaryti ilgos trukmės planus, padėti žmonėms e, pakeisti gyvenimą, išeiti iš gatvės, pakeisti gyvenimą gatvėje kitokiu gyvenimu, užtikrinti jiems prieigą prie visų reikalingų paslaugų. Reikėtų išanalizuoti situaciją ir pereikime prie kito reikalingo etapo - politinės valios. Pone komisarė, parlamentas jau daug kartų yra prašęs, kad būtų parengta Europos strategija kovai su e, benamystė. Ir 2011 m. rugsėjo mėnesį mes patvirtinome rezoliuciją Ir mes prašome, kad e, mūsų siūlymai būtų integruoti į Europos strategiją, strategiją e, laikotarpį 2015 metų. Noriu priminti kolegos Darden pasiūlymą dėl kovos su skurdus e, platformos, kuri buvo patikta praeisiais metais. Manau, kad nereiktų kartoti jau patiktų pasiūlymų. Kur yra kelio gairių planas? Kur yra nacionalinės strategijos? ką, kokias pajėgas galima mobilizuoti. Mes baiminamės, kad mūsų kova su atskirtimi ir skurdu lieka tik tai deklaracijų popierėje pavydalu. ES politiniai prioritetai išdėstyti 2020 strategiją turi apimti ir e, įtraukiančio augimo strategiją. Reikia nepamiršti ir žmonių, kurių padėtis gyvenime nėra apsaugota ir tvirta. Europos Sąjunga tik tai e, tvirtina e, griežtas taupimo priemonės ir stumia žmonės į gatvę. E, ir atrodo, kad mums labiausiai rūpi bankai, o žmonės mes pamirštame, nusisukame nuo jų reikia išnaudoti šią galimybę ir, ir, ir ne tik de, apsiriboti deklaracijomis. E, Pastokės neturinčių žmonių situacija taip pat yra ir e, asmenų teisės į orų gyvenimą situacija. Frau Guillaume, Madame Guillaume, vous n'avez pas utilisé le temps Pone Gijom, jūs net nepanaudojate viso jums skirto laiko. Jūs 30 sekundžių per greitai kalbėjote ir vertėjams buvo nelengva paskui jūs spėti. Ačiū. E, Dabar žodis kolegė Rinaldi, liberalų demokratų frakcijos vardu, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Provokuojama tema. Gal reikėjo tylos minute pagerbti tų žmonių atmintį, kurie dėl šalčio mirė. Dažnai e, tos tylos minutės yra skiriamos tik didžioms asmenybėms, tačiau mes, Europos parlamentas, galėjom suteikti simbolinę prasme šiai temai. Europos Sąjunga turi garantuoti žmonių teisės, tačiau šiuo metu benamių teisės nėra užtikrinamos. Dažnai e, rinkėjai nesutarė dėl tam tikrų dalykų. Vicepirmininkas priminė, kad benabių apsauga turėtų būti valstybių narių kompetencija, tačiau turėtume veikti tarp valstybinių mastų. Ne kartą kreipėmės į komisijos e, prašydami imtis veiksmų. Nepriklausomai nuo to, kad tam tikra pažanga yra padaryta, norėčiau kreiptis į komisiją klausdamas, ar pasinaudojama įvairių fondų lėšomis šiai kriziai spręsti ar yra užtikrinamas laisvas benamių judėjimas, ar kai kurios valstybės narės nepriima tų piliečių, kurie neturi nuolatinės gyvenamosios vietos. Ir pagaliau ma, mažiausia galima parama. Ar yra teikiama ta mažiausia parama e, ne savo piliečiams? Ar valstybės narės numato paramą kitų valstybių narių piliečiams? Patirtis rodo, kad 190, 179 kg maisto yra tiesiog sunaikinama. Šis, šis kiekis yra skiriamas vienam e, žmogui. Manau, kad turėtume e, siekti, kaip galima būti apsaugoti mūsų europietišką identitetą. Ačiū žaliųjų frakcijos vardu, ponė Kani Karim. Pone Karimadėlį, pirmininkė, dėkoju. Aš noriu pasakyti kolegos, kad aš esu labai įpykusi. Prieš dviejus metus jau e, konsensuso konferencija, kuriai vadovavo e, belgai, patvirtino deklaraciją, tačiau niekas nedaroma. E, aš buvau rezoliucijos autorė, kuri pasisakė už Europinę strategiją skirtą benamiams, bet komisija neišklausė mūsų ir tas laiškas kreipimasis mirė. Dabar matome, kad iš tarybos niekas irgi netėjo į mūsų diskusijas. Valstybės narės turi garantuoti teisę į būstą visiems. Jau dvi savaitės e, kenčiame e, nuo šalčio bangos ir keli šimtai, šeši, daugiau kaip šeši šimtai žmonių mirė. Tie žmonės e, gyvena gatvėje ir neturi visiškai jokių kokių teisių. Šiandien ES turi pademonstruoti solidarumą, turi veikti aktyviai ir apginti labiausiai pažeidžiamus gyventojus. Aš pateiksiu Jums keletą pavyzdžių. E, Graikijoje 25 procentais per dviejus metus išaugo benamių skaičius. Vengrijoje benamius persekioja e, policija ir e, grasina baudomis. Prancūzijoje taip pat bandoma kriminalizuoti išmaldos prašymą ar e, bandymą susirasti maisto šiukšliadėžėse. Ir matome, kad e, e, vyriausybės įgyventina vis daugiau taupimo priemonių, o pasiekmes gali būti katastrofiškos. Kolegos, mes turėtume nebijoti, mes galime pakeisti viską. ES turi suvaidinti savo vaidmenį, pademonstruoti solidarumą, skatinti solidarumą tarp valstybių ir tautų. Reikėtų iškart sušaukti atitinkamų ministrų neįlinį posėdį. Taip pat e, reikia kalbėti apie tai, kad mes e, kalbame apie gyvybių išsaugojimą ir nebegalime dėlsti. Reikia, kad būtų įgyvendintos nedėlsiant priemonės, kad komisija jas įgyvendintų ir kad jos būtų skirtos labiausiai pažeidžiamas. O jeigu valstybės narės, ne, kurios neįgyvens atitinkamų priemonių, kurios persekio benamius, e, turės e, būti baudžiamos atsakyti. Ir dar, ponia Barnė, norėčiau Jums pasakyti, kad komisija turėtų nedelsiant įdėkti Europinio masto strategiją skirtą benamiams. Tikslas yra aiškus. Mes turime užtikrinti, kad niekas iki 2015, kad nei vienas žmogus iki 2015 metų nebeliks gatvėje, kad nei visi turės pastogę. Mes turėtume uh, nepamiršti, kad reikia dabar reaguoti, nebegalime tylėti. Los, uh, Konservatorių reformatorių vardu pasisakys ponas Karimas. Pirminkė, komisarė. Uh, bet, kokioje, bet kokia visuomenė yra vertinama pagal tai, kaip elgėsi su pažeidžiamais žmonėmis ir seneliais. Dabar maždaug 3 milijonai žmonių neturi nuolatinę būstą Europoje. Žinome, kad e, per pastarusius e, penkerius metus vis daugiau senų žmonių kenčia nuo šalčio. Junktinėje karalystėje e, vienas iš pagrindinių laikraščių e, parašė straipsnį, kurio pavadinimas buvo Sušalo žmogus mirtinai dėl to, kad, taip, kad nepaprastai išaugo kūro kainos. Mes, mano nuomonė, turėtume turėti kažkokią strategiją, kad galėtume spręsti benamių padėtį ir tų žmonių, kurie kenčia nuo šalčio bangos. Turėtume turėti taip pat priemonių spręsti problemas tų žmonių, kurie gali tapti benamiais dėl to, kad jie negali savo leisti susimokėti dėl finansinių suvaržymų už būstą ar šildymą. E, matome, kad vis daugiau konfiskuojama būstų. E, Aš e, turiu skaičių, beveik 300 žmonių per pastarąsias dvi savaitės e, mirė nuo šalčio sušalo, o ponas Daulis sakė, kad e, daugiau kaip 600 žmonių, tai iš tikrųjų yra gėdinga. E, komisaras Barnie kalbėjo apie Europos parlamento vaidmenį. Taip, mes turime raginti valstybės narės derinti savo veiksmus ir keistis pažangiają praktiką. Dabar e, dviems minutėms kviečiu e, e, žaliųjų mm, grupės atstovę ponę Cimer. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, kolegės, kolegės. Šalčio banga rodo, kad žmogaus teisės nėra gyvendamos ES ir visoje Europoje. Valstybių narių ir ES politika šiuo klausimu sužlugo. Daugiau nei 600 žmonių neteko gyvybės dėl ES užklupusios šalčio bangos 80 Lenkijoje, 130 Ukrainoje, šimtai mirčių registruota Rusijoje, Vokietijoje taip pat. Daugiausia žmonių sušala arba e, nušalę e, kūno dalis patenka į ligoninę ir didžioji dauguma tų žmonių yra benamiai. Jie sušala e, gamtoje, gulėdami ant parko suolų, tačiau kartais ir nešildomose gyvenamosiose būstuose. Jie kartais nebegali e, mokėti už namo šildymą, todėl jų e, namo šildymas yra sustabdomas. Visos valstybės narės turi imtis e, netidėliotinų priemonių, kurios leistų išgelbėti tos žmonės, kurie negali patys sumokėti už šildymą. Savivaldybės taip pat turi imtis tam tikrų veiksmų. Blogai yra tai, kad niekas dabar negali pasakyti, kiek benamių yra ES kiek žmonių gresia sušalti nuo šalčio. Europos Sąjungoje nėra jokių bendrų indikatorių ar statistikų, kurios leistų e, prognozuoti šios nelaimės mastą. Net Vokietijoje to nėra. Mes reikalavome, kad Europos komisija sukurtų darbo grupę, kuri nagrinėtų atskirų regionų situaciją ir fiksuotų, kodėl neteikiama pagalba bei organizuotų šios pagalbos teikimą. Taip pat reikalaujame, kad Europos komisija su sukurtų sistemą, pagal kurią būtų galima e, surinkti e, statistinius duomenis ir susidaryti pilną vaizdą, kokia yra situacija ES benamių srityje. Taip pat reikia sukurti teisės aktus, reikia e, sukurti um, įpareigojančio charakterio pastatų sanavimo, rekonstravimo projektus. Taip pat manome, kad reikėtų pradėti debatus apie mažiausius socialinius standartus, e, kurie padėtų kovoti su um, skurdu ir benamystės reiškiniu. Dabar sutiksime žodį pagal šią temą paskutiniam kalbėtojui, tai yra komisijos vardu ponui Barnyje atsakyti į kolegų išsakytas mintis. Pone pirmininkė, pone Rinal, ponas Rinaldi, kaip ir ponė Deli priminė, Jūs kalbėjote apie tai, kad 600 žmonių mirė pastarosiomis savaitėmis įvairiose ES šalise. Tai labai gaila, ponė Rinaldi. Tie skaičiai atskleidžia tragedijos mastą. Uh, Ir būtent todėl Europos komisijos vardu aš dar kartą sakau, štai ką tikrai suprantama, kad jūs parlamentas priminė apie būtinybę mums draugė imtis priemonių sprendžiančią situaciją. Pone Gijom, kaip jūs puikiai žinote, kompetencija šioje srityje pirmiausia numatyta valstybėms narėms imti spręsti šių klausimų. Ir šiose diskusijose, kaip na, ir parlamentas, ir komisija kalbame apie tai, kokių užduočių kok, turimtis valstybės narės, kokią atsakomybę joms numatyta. E, ponas Daulis kalbėjo apie diskusijas, e, kuriuose dalyvavom, svarstymus dėl pagalbos maistu ir apie tai, kad šie projektai įstrigę. Ponas Daulis kalbėjo apie organizacijos, kurios nėra didelės, tai yra vietos, vietos lygmenių veikiančios organizacijos, kurios dalyja maistą. Ir su tuo susiję yra valstybių narių kompetencijos, kartais netgi regionams numatyti galiojimai, dalinti pagalbą maistu. Ir būtent jūsų pasirežimo dėka mums pavyko įtikinti ministrų tarybą, e, padėti šeklavėtės šiuose šio klausimo svarstymuose. Taigi, primin, prisiminėme, kad uh, valstybės narės už tai yra atsakingos. Ponas Karim, po, Mm, ponas Daulis. Pone Zimmer, jūs iškeliate temą, kuri man pačiam ir labai aktuali. Jūs kalbėjote apie visuotinės svarbos paslaugas, bazinės, esminės paslaugas žmonėms. E, teisė į būstą, į maistą. Netiesiogiai Europos mastu galima imtis veiksmų šioje srityje, e, ypač teikiant didžiausią pirmenybę tiems, kurie yra arčiausiai žmonių išgyvenančių ypač sunkia situacija ir gali jiems greičiausiai, veiksmingiausiai padėti. Kai svarstote komitetuose, pavyzdžiui, e, pasiūlymus susijusius su e, valstybės pagalba, taip pat su viešaisiais pirkimais, mes su kolega Almunija prieš kurį laiką svarstėme konkrečias priemonės, kaip pasinaudojant viešaisiais pirkimais paskatinti socialinių paslaugų teikimą arba pasitelkiant valstybės pagalbos nuostatas, e, suteikti didesnę paramą socialiniams tarnyboms. Būtent šiame kontekste komisija gali būti naudinga. Pone Gijom taip pat kalbėjo apie strategiją skirtą e, bastogės neturintiems žmonėms. E, rugsėjo, ir priminėte taip pat rugs, jūsų 2011 m. rugsėjo mėnesį patvirtintą rezoliuciją. Ir aš esu pareigotas pono Andaro vardu jūs informuoti, kad mes atsižvelgėme jūsų siūlymus, rekomendacijas, taip pat e, rengėmės nagrinėti benamių migracijos tendencijas, taip pat im, siūlyti novatoriškas iniciatyvas šioje srityje. E, Taip pat, kaip jau sakiau, mes norime e, pasinaudoti Europos fondais, ypač regioninio vystimosi fondų, fondų suteikti reikalingą paramą. Skaičiai yra gana įspūdingi. Nuo 2007-2013 valstybės narės skyrė 10 milijonų eurų iš Europos e, socialinio fondo kovai su uh, skurdu ir pagalbai patiems e, pažydžiamiausiams visuomenės nariams. Taigi, iš tikrųjų, mūsų, mūsų e, reakcija į kai kurias tendencijas kai kuriuose šiose šalyse, kuriuose mm, elgetos e, tampa baudžiamųjų įstatymų e, taikiniu. Tai aišku yra nepriimtina. Aš taip pat e, išklausiau e, jūsų siūlymą dėl Europos socialinio tinklo kūrimo. Mano kolegė Georgieva ypač aktyviai dalyvauja šioje srityje, taip pat dėl galimybės pasinaudoti Europos civilinės apsaugos pajėgomis. Mm, tos e, tos pajėgos yra skirtos e, sutikti pagalbą už ES ribų, bet be abejo mes galime jas panaudoti ir šioje situacijoje, kuomet e, žmonių gyvybė iškilo pavojus, jų sveikatai iškilo pavojus. Taigi trumpai tiek ir Europos parlamentas draugė su komisija siūlo įvairias iniciatyvas, taip pat ir politinės. Manau, kad e, krizė Ir būtent dėl to, dėl krizės tiek e, žmonių atsirado gatvėse, tiek žmonių neteko pastogės. Šis klausimas apima ir europin, jau europinį matmenį įgyjo, nors kompetencijos šioje srityje Europos mastu nėra numatytos. Ir kalbant apie e, teisėkuros iniciatyvą, mes be abejo teisėtai svarstame europinį matmenį šioje situacijoje. Ačiū, ponio komisijos nari. Baigiame keitimąsi nuomonėmis ir periname prie kitos, kito darbo atvarkės punkto. Tai yra kolegos Masyp pranešimas vidaus.